So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir... Labas rytas, gerbiami kolegos. Galime tęsti savo darbo atvarkę. Dabar nagrinėsime šeštą darbo atvarkės punktą. Tai yra parlamento pozicija dėl 2011 m. biudžeto projekto su tarybos pakeitimais. Mūsų komitetas pateikė pakeitimus. Pranešėja Juta Haugdėje šiandien negalėjo atvykti į posėdį, todėl Linda McEwen perėmė jos užduotis ir ji mums papasakos, kokių norų ir pageidavimų turi mūsų komitetas dėl 2011 metų, 2011 metų biudžeto. Prašau, Linda. Ačiū. Jut atsiprašo, kad negalėjo dalyvauti, tačiau tikrai pasistengsime viską pasižymėti. Jis yra tikra ekspertė biudžeto klausimais. Ir tikrai jai perduosiu visą informaciją, kurią išsakysite šiandien. Juta jau yra jums pateikusi savo nuomonę su pagrindimu ir manęs jį prašė šiandien pasakyti štai ką. Vyko intensyvios dėrybos tarp NV generalinio direktorato, Sanko generalinio direktorato ir mūsų komiteto. Ir reikia pabrėžti, kad pasikeitė nomenklatūra, nes buvo sukurtas specialus generalinis direktoratas klimato kaitos politikai. Ir todėl biudžete dabar ir matote, kad yra klim generalinio direktorato atskira biudžeto eilutė. Jie atsirado po to, kai buvo sukurtas tas direktoratas. Juta norėjo pabrėžti, kad ir toliau išlieka daug problemų dėl tabako fondo. Jis finansuojamas iš indėlių iš tabako kompanijų ir e, siekiama informuoti visuomenę apie tabako pavojų, tačiau fondas nustojo galioti 2010-aisiais ir Žemės ūkio bei Sanko generaliniai direktoratai ieško sprendimų e, tam, kad ir toliau būtų tęsiamas šio fondo darbas, tačiau kol kas dar sprendimas nerastas ir būtent ši problema taip pat paminėta pranešime penktame punkte, nes mes prašome, kad atitinkami generalinių direktoratai rastų patenkinamą sprendimą, kad kampanija būtų tesiama pereinamojo laikotarpiu pirmininkant Belgijai. Nemažai kolegų yra pateikę bandomuosius projektus ir pasirengiamuosius veiksmus biudžetui. Ir komisija praeitą savaitę reagavo į tai ir pateikė ir savo dokumentą. Juta informuoja dokumente apie tai, kas yra tie bandomieji projektai. Tai yra tokie e, bandomieji projektai, kurie e, turi dar tik įrodyti savo naudingumą. Taip pat jį paaiškina dokumente, kas yra tie pasirengėmieji veiksmai. Ir iš esmės Ji teigia, kad e, reikia išnagrinėti visus pateiktus kolegų projektus, atsižvelgiant į šiuos du apibrėžimus, kas yra tie parengiami veiksmai ir kas yra tie bandomiai projektai. Ji taip pat prašė manęs pabrėžti da, laiko grafiką. Liepos 19 yra paskutinė data, iki kurios galite teikti pakeitimus nuomonės projektui. Taip pat biudžeto pakeitimus galite teikti šablonų 7 Liepos, tai yra praeitą savaitę gauti sekretariato. Na, o balsuojama bus rugsėjo 6 dieną Strasbūrė. Juta taip pat nori padėkoti sekretariatui iš pagalbą, taip pat Emilija Romano už jos darbą rengiant biudžetą tiek kolegos būtų iš jūtos pusės. Jie prašė manęs būtent tiek informacijos jum pateikti, daugiau visko rasite pačiame dokumente ir tikrai lauksiu jūsų pastabų, kurias perduosiu jūtai. Dėkoju už pranešimo pristatymą jūtos vardu. Sekretoriatui jau buvo padėkota. Norėčiau paklausti kolegų, ar turite komentarų. Jei kas nors nori, ką nors pasakyti dėl šio pranešimo galite pasakyti, bet matau, kad liktai niekas nenori. Nežinau, ar visi yra pavargę, ar visi yra labai patenkinti tuo pranešimu. Tikėkime, kad visi yra patenkinti, nes tai yra geriau negu nuovargis. Tai tuomet e, tvarkaraštis jau buvo pateiktas ir mes šiek tiek anksčiau negu planuota galime pradėti balsuoti. Nežinau, ar kolegos gali dabar balsuoti. Mes planavome 9 val. 30 minučių, bet dabar pradėsime balsuoti dėl pranešimo, dėl teisės aktų, pagal kuriuos siekiama išsaugoti biologinę įvairovę įgyvendinimo. Tai yra Ester Delangė pranešimas. Ji dar atbėgs matyti mūsų posėdį ir yra šiuo metu pakeliui, tikėkime. Na, o dabar balsuosime dėl pakeitimų. Yra 204 pakeitimai, tačiau mes esame patyrę balsuotojai šiame komitete. Richard. Richardai, ponė pirmininkė, kadangi mūsų darbo tvarkėje 9.30 yra numatytas balsavimas, o ne visi kolegos dar susirinko, aš siūlyčiau padaryti trumpą pertraukėlę, nes iš tiesų pažiūrėkite, nėra komiteto kolegų. Todėl prašyčiau pradėti 9.30 balsavimą. Gerai, sako pirmininkas. Tai tuomet dabar panagrinėkime mūsų delegacijos pranešimą dėl EFSA. Tai yra 11 mūsų darbo tvarkės punktas. Manau, kad tai yra puikia galimybė, paskui sutaupysime laiko. E, kaip jau minėjau, mes lankėmės e, Parmoje, tai buvo mūsų komiteto septynių narių delegacija, visi susipažinote su e, tos, dele, to vizito ataskaita EFSA yra agentūra, kuri egzistuoja nuo 2002 metais. 2002 <laughs> metų ir ji buvo sukurta dėl to, kad dešimtame praėjusio amžiaus dešimtmetyje buvo tam tikrų skandalų susijusių su maisto produktais. Uh, ir ji, e, ta agentūra rūpinasi maisto produktų tam tikrais standartais. Vakar mes diskutavome su komisaru Dali ir mes kalbėjome apie e, tam tikrus rizikos vertinimus, kuriuos atlieka EFSA. Buvo pateikta tam tikrų kritinių klausimų. Mūsų delegacija e, uždavė tuos kritinius klausimus, pavyzdžiui, dėl mokslininkų nepriklausomumo, dėl mokslininkų profesinių kompetencijų kvalifikacijų ir taip pat dėl e, tų mokslinių studijų, kurios yra atliekamos apimties. Ar, ar tos studijos tikrai apima visas įvairias įmanomas temas. EFSA yra agentūra, kuri vis dar tebe kuriama, ji dar vis vystoma. E, žinome visi jos istoriją, jos būstinė yra Parmoje. E, nustatyti tą būstinę nebuvo taip lengva, nors dabar atsiranda e, tam tikrų tarsi lengvato EFSOS darbe, nes EFSA gaus naują pastatą ir be to e, Parmoje bus įsteigta Europinė mokykla, o tai yra labai svarbu šeimoms su vaikais. Tai yra darbuotojams, kurie turi vaikų, nes iki šiol jie turėdavo vežti savo vaikus į mokyklą esančią Ispra, reiškia visai kitame mieste. Taigi mes aptarėme visas šias aktualias temas, e, taip pat kalbėjome apie e, genetiškai modifikuotus organizmus, vakar apie juos kalbėjome, parmoje taip pat aptarėme naujus maisto produktus ir ypač e, akcentavome klonuotos mėsos produktus, taip pat keliame pesticidų klausimą, bisfenol A, bisfenolis A yra pagrindinis tas pesticidas, kurį aptarėme vakar jau minėjau, kad EFSA iš tiesų turi atlikti sudėtingą užduoti, nes tai yra agentūra, kuri susiduria su tokiomis prieštaringai vertinamomis temomis. Todėl mes savo ruoštų turime e, būti labai atsargus, kad nepradėtume nepagristos šitos agentūros e, kritikos ir negalima teikti, kad agentūra, e, kad jai trūksta nepriklausomumo, tačiau aišku galima skūstis tuo, kad pastaruoju metu buvo padaryta per mažai mokslinių tyrimų dėl ilgalaikių e, pasiekmių. Manau, kad mūsų vizitas buvo naudingas, EFSA, e, buvo, EFSOS darbuotojai buvo patenkinti, kad parlamentas parodė susidomėjimą ir mes pabendravome beveik su, su visais EFSOS darbuotojais, o tai yra 304. 304 darbuotojai, taigi turėjome galimybę pasikeisti patirtimi ir e, panašiai kaip, mūsų, e, kaip, kaip ir mūsų vizito Helsinkėje EHA metu, e, mūsų vizitas ir čia EFSOje buvo labai teigiamai įvertintas, todėl manau, kad yra labai svarbu, kad mūsų komitetas siūstų delegacijas į agentūras, nes tos agentūros yra e, įsisteigusios toliau nuo Briuselio ir joms labai reikia kontaktų su Briuseliu. Delegacijoje buvo įvairūs mūsų komiteto nariai, todėl norėčiau paklausti tų žmonių, kurie buvo delegacijos nariais, ar turite dar kokių pastabų? Richard Richard Seber. Taip, ponė pirmininkė. Kokios yra išvados, kurias padarė delegacija? Nes čia pranešime yra paminėta keletą kritinių klausimų, pavyzdžiui, apie rizikos vertinimą, ypač kalbant apie genetiškai modifikuotus produktus ir klonuotą mėsą ir EFSA dažnai yra kritikuojama dėl šių aspektų, tačiau vis tik norėčiau paklausti, kokios yra išvados, kurias padarė delegacija, ką dar galima pagerinti tiek rizikos vertinime, kaip galima EFSA padaryti tą instituciją, kurią visi pripažintų ir e, yra dar, aišku, keletas tokių smulkių problemų, kurios iki galo nėra išspręstos ir galbūt tu galėtum pakomentuoti šios klausimus, galbūt pasakyti savo asmeninę nuomonę. Taip, e, ta kritika, kurią mes išsakėme, nėra nauja, tie, e, ji jau buvo išsakoma ir anksčiau. Komisaras Daly taip pat lankėsi Parmoje ir buvo e, nutarta, kad iki 2010 metų rudens pabaigos visas EFSOS darbas bus įvertintas, bus atlikta stebėsena ir mes, kaip vakar girdėjome, mes gausime ataskaitą, ką galima pagerinti tos agentūros darbe. Taigi galiu tiesiog pritarti tam, ką pasakė vakar kolegos. Iš tiesų reikia gerinti EFSOS reputaciją. Tai turėtų būti visų gerbiama institucija, kurios e, moksliniai e, sprendimai būtų vertinami. Nors galbūt nebūtinai visus tenkintų tų mokslinių tyrimų rezultatais tačiau tos riziko analizės, jos turėtų būti vienareikšmės, e, vienareikšmiškos, e, kokybiš, kokybiškos ir labai aiškios. Manau, kad mes e, ir vėliau galėsime grįžti prie šio klausimo, ypač kuomet sulauksime atitinkamos mums pažadėtos studijos. Linda. Norėjau paklausti bei bendrai pasisakyti dėl agentūrų apskritai. Pirmininkė, jūsų pastaba dėl mokyklų, taip pat dėl to, kaip priversti žmonės važiuoti dirbti kažkur, na, man atrodo, mes per daug turime agentūrų Europos Sąjungoje, kai kurios iš jų neturi aiškiai įgaliojimų ir mandato, todėl ateityje turime aiškiai žinoti, kad kurti turime tik tokias agentūras, kurių reikia ir kurios veiks pagal konkrečius teisės aktus. Ir tikrai negalime leisti, kad kurtumėm papildomas agentūras, kurios dubliuotų kitas agentūras. EFSA tenka tam tikros užduotis ir reikia laikytis griežtos pozicijos, kai darome su taryba dėl to, kada, kur ir kokias agentūras sukurti ir įkurti. Nepamirškime realybės, reikia ieškoti žmonių darbinimui, reikia jos apgyvendinti, reikia mokyklų ir taip toliau. Tad realybėje tikrai viskas yra kitaip nei ant popieriaus ir daug sudėtingiau. Tai reikėtų prisiminti. Na, o dėl tyrimų saugos studijų. Nepamirškime, kad mokslininkai atsako į tą klausimą, kurį jiems užduodate. Jei klausite, ar tai yra saugu, jie pasakys, kad tai yra saugu arba nesaugu. Į jokius kitus klausimus papildomus jie neatsako, jeigu jūs to konkrečiai neklausėte. Pavyzdžiui, klausėte, ar saugu valgyti klonuotų gyvūnų mėsą, jie jums gali pasakyti taip arba ne. Tačiau jokius socialinius, moralinius to klausimo aspektus jie tikrai neatsakinės. Taigi, konkrečių atsakymų mes iš agentūrų neklausime, mes iš jų klausime tik tai moksliniais duomenimis pagrystus konkrečius atsakymus ir nieko daugiau. Na, o labai dažnai mums rūpimais klausimais reikia platesnių diskusijų ir neužtenka vien tik tai siauro mokslinio atsakymo. Taigi, nereikėtų apsimetinėti, kad visada ir viskas yra vien pagrysta moksliniais uh, faktais. Tikrai ne, yra daug kitų dalykų, platesnių dalykų, socialinių, etinių, moralinių, lygiai taip pat dėl tų klonuotų gyvūnų ir taip toliau. Aš turėčiau klausimą dėl bisfenol A. Sakėte, kad diskutavote šiuo klausimu. Ar aš teisingai prisimenu, kad šią savaitę e, EFSA paskelbė, kad e, uždraus naudoti bisfenol A, ar, ar komisija sakė, kad padarys kažkokį pareiškimą. Nežinau, gal Liepos 13-14 vakarą ar šiandien tai turėjo kažkas padaryti ir jei taip, ar mūsų komitetas bus apie tai informuotas. Paklausime to komisijos, kai komisijos atstovas bus čia. Ar kas nors dabar iš esančių komisijos atstovų galėtų pakomentuoti apie sfenolio A klausimą? Prašau, ponia Wolf. Yes, you, Ačiū, pirmininkė. Šią savaitę tinklalapyje buvo paskelbta, kad mes atidėjome galutinę ataskaitą dėl bisfenolio ir ji pasirodys tik tai rugsėjo mėnesį. Turim peržiūrėti dar 800 studijų ir tyrimų rezultatus ir tikiuosi, kad tai padarysime į rugsėją. Tai buvo informacija dėl bisfenolio A, taigi ne Liepa, o rugsėjai gausime tam tikrų žinių. Toliau kitos pastabos parlamentas buvo parengęs nemažai pranešimų apie ES agentūras ir mes išreiškėme savo nepasitenkinimą dėl to, kaip taryba priema sprendimus. Iš tiesų atrodo, kad sprendimai priimami taip, kad taryba klausia, na kokia dar valstybė narė neturi agentūros ir tada ten įkuria kažkokią agentūrą. Ir, ir, e, tokiu būdu yra labai sudėtinga e, įvesti kažkokią tvarką tarptų agentūrų. Ir aš anksčiau turėjau laimės visuomet šią temą nagrinėti e, AFKO komitete. Dėl kitų aspektų, kuriuos paminėjo Linda, galiu pasakyti, kad iš tiesų mes tas temas palėtėme diskusijoje. Ir EFSA e, daro tik rizikos įvertinimus, o rizikos vadyba ir, pagri, ir paskutinį politikos įvertinimą atliekame mes. Ir e, tu esi teisi, mes ne visuomet paklūstame tam, ką pasako mokslininkai, mes e, darome tai, kas atrodo teisinga politikams, tačiau e, po kai kurių pasiaiškinimų, aišku, reikia tikėti protu, todėl kai kada aišku, reikia sekti ir mokslininkų darbo rezultatais, tačiau ne visą laiką. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad FD A agentūra veikianti JAV e, taip pat e, daro tik rizikos e, vertinimus. Tai, tai ten taip pat yra mokslinė organizacija ir ji netlieko jokių soci, socioekonominių pastebėjimų ar tyrimų, o EFSA vis tik tai kai kada gauna ir tokių užduotis ir atlik, atlikti ir tokius tyrin, tyrin, tyrimus. Tačiau iš tiesų mokslas ir moksliniai tyrimai turėtų būti tos agentūros stiprybė, o rizikos vadyba tenka komisijai. Nežinau, ar, ar kas nors dar turi kokių pastabų, matau, kad ne. Tai tuomet dabar atrodo jau e, puikiai išnaudojame laiką ir jau susirinko pakankamai kolegų. Norėčiau tik paminėti, kad Vitorijo Prodi e, rinkiminė apylinkė yra būtent Parmoje, ten, kur yra įsikūrusi EFSA agentūra. Nežinau, ar jis norėtų ką nors pakomentuoti Vitorijo. Eh, grazie, Presidente. Ehm, volevo... Eh, Ačiū, pirmininkė. Na, atsiprašau, aš praleidau diskusijas, kurios čia vyko, nedalyvavau. Tačiau noriu tik apibendrinamai pasakyti, kad šitas vizitas buvo labai svarbus, nes mes turėjome galimybę susitikti akis į akį su agentūros darbuotojais, pamatyti, kaip agentūra dirba, kaip organizuojamas jos darbas, kaip jie reaguoja į tuos klausimus, kuriuos mes svarstome savo posėdžiuose. EFSA tikrai yra ta agentūra, kurios darbą dar galima tobulinti, tačiau man susidarė įspūdis, kad tai taip pat yra agentūra, kurią mes galime pasitikėti, kuri gali atlikti įvertinimus ir tas vertinimo ataskaitas mes galime naudoti ir iš jų gauti visą informaciją bei žinias, kurio mums reikia, kad priimtumėm teisingus sprendimus. Be abejo, mes ir toliau stebėsime, turime stebėti EFSOS darbą turime jį prižiūrėti, pavyzdžiui, nauji maisto produktai arba genetiškai modifikuoti organizmai. Tai yra labai kontroversiški svarbus klausimai ir reikia dar stebėti, kaip jie yra nagrinėjami EFSOje. Taip pat nepamirškime ir to spaudimo, kuris nuolat yra daroma žemės ūkiu, reikalaujama gaminti vis daugiau produkcijos, nes atsiranda naujų poreikių. Ir reikia atidžiai stebėti šios klausimus ir visą padėtį. Tačiau aš, aš tikiu, kad EFSA tikrai gali būti labai svarbi struktūra mūsų darbe. Ačiū. Dėkoju, Vitorijo. Galiu tik, tai tik patvirtinti, mums iš tiesų reikia EFSOS. Dėl to mes esame suinteresuoti, kad jos darbas pagerėtų ir be to mūsų mūsų teisėkuros darbų yra tikrai labai svarbus tos agentūros darbo rezultatai, todėl mes turime labai atsargiai kritikuoti ir taip pat žiūrėti, kaip ga galime paremti tą agentūrą, nes iš tiesų nagrinėjant tokias sudėtingas temas, agentūra mums yra labai svarbi. Na gerai, o dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra balsavimas dėl pranešimo dėl teisės aktų pagal kuriuos siekiama išsaugoti biologinę įvairovę įgyvendinimo. Pranešėja taip pat atvyko, tai yra Ester Delangė. Ir susirinko jau beveik visi komiteto nariai, taigi galėsime pradėti balsuoti. Balsavimo sąrašą visi turite. Pradėsime nuo antro pakeitimo. Ar visi turite savo balsavimo korteles? nes vėliau reiks balsuoti ir elektroniniu būdu. Dabar balsuojame už antrą pakeitimą. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Taip pat priimta. Ketvirtas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta penktas kas už, prieš susilaikė priimta. Šeštas kas už, prieš susilaikė priimta. Septintas kas už, prieš susilaikė priimta. 22 kas už, prieš susilaikė, priimta. 23 kas už, prieš, susilaikė, taip pat priimta. Dvidešimt ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvidešimt penktas, kas už, prieš susilaikę priimta, 26 kas už, prieš susilaikę atmesta, 31 kas už, prieš susilaikę priimta, 32 kas už, prieš susilaikę priimta, 33 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 34. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 36. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Peti vienas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 38 Fielner pakeitimas. Balsuojame atskirai dėl pirmosios dalies, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 39. Gebrandi ir kiti kolegos, atskiras balsavimas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta priimta, antroji dalis kas už, prieš susilaikę, patikrinsime. Balsuojame dėl 39 pakeitimo antrosios dalies. Pradedame balsuoti. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. 23 už 22 prieš 2 susilaikė priimta. Pech gehabt. Ja. Also ist angenommen. Taigi, priimta, kitaip negali būti. Pirmininkė, pamečiau savo balsavimo kortelę, negaliu balsuoti elektroniniu būdu, technically broken, I think you should at least have the courtesy, courtesy to co count his vote. Kolega atnešė tą kortelę, bet ji sulūžusi ir jie negalima balsuoti, jūs turėtumėte bent jau ateiti ir pasiaiškinti, pasimti kortelę ir taip nepertraukti balsavimo. Sulūžusi kortelė jau yra nebe kortelė, su ja negali balsuoti. Also, vorschlagen... Tai tuomet siūlyčiau balsuoti dar kartą ir mes paskaičiuosime. Also die Linie ist normalerweise klar iš tiesų pozicija mūsų yra aiški, komitete vyksta balsavimai elektroniniu būdu, visi tą žino ir visi turi atsinešti elektroninės e, balsavimo korteles. Vyko ir dides, balsavimai dėl didesnių dokumentų, kur kai kas neturėjo kortelių. Na, jeigu kolegos negali balsuoti, tai gali kol kas nueiti pasimti kitą kortelę. Tokia galimybė yra. Arba galime palaukti, kol tiems asmenims bus atnešta kortelė, nes tos diskusijos nuolatos kartojasi. Pirmininkė, tikėkime, kad taip nebus nuolatos. Dėkui. Bilis, na. Taisyklės yra aiškios. Jeigu vyksta elektroninis balsavimas, tai tuomet yra sk... E, užskaitomas jo rezultatas. Jeigu aš dabar pradėsiu skaičiuoti sulūžusias korteles, neatsineštas korteles, tai kils chaosas. Mes galėtume pakartoti balsavimą. Čia tokiu būdu atsižvelgtume į tai, kad kažkieno kortelė buvo sulūžusi bet šiaip paprastai ateinant į posėdį reikia atsinešti balsavimo kort, kort, kortelę. Taigi 39 pakeitimo antroji dalis kartojame balsavimą, pradedame balsuoti dėl 39 pakeitimo antrosios dalies. Balsavimas baigtas. Dabar, aišku, rezultatas yra kitoks. Antroji dalis atmesta. Sulūžusi kortelė pasitarnavo tam. 40. 40. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Tačiau galime patikrinti. Balsuojame dėl 40 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 28 už 25 prieš priimta. Taigi reikėjo patikrinti. 41. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 44 atsimtas. 42 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 43 atkrenta. Tuomet balsuosime dėl konsoliduotų pakeitimų. Antrasis konsoliduotas pakeitimas, kas už šį pakeitimą. Ačiū, kas prieš. Susilaikę priimta. Todėl dabar atkrenta keletas kitų pakeitimų ir pereiname prie devintosios dalies, 48 pakeitimas, kas už prieš susilaikę priimta. 49. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 50. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Man sako, kad 53 pakeitimo pirmoji dalis buvo atsimta, taigi balsuojame tik dėl antrosios dalies, kas už, prieš susilaikė priimta. 52 kas už prieš susilaikė atmesta. 51 kas už prieš susilaikė priimta. Tikriname 51 pakeitimą. Balsavimas baigtas. EPP dviem nariais per daug. Kažkas turėtų ištraukti korteles. Dar vieną kortelę reiktų ištraukti. Dabar gerai. Aiškiai patri, priimta. 54. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Toliau kompromisnis pakeitimas numeris vienas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Toliau 58. Taip pat balsuojame dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikę, priimta patikrinsime, tikriname antrąją dalį. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 60. Kas už? Prieš. Susilaikę. Turime patikrinti. E Vienu EPP nariu per daug. Dabar gerai. Balsavimas baigtas. Priimta. 59 kas už. 59 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 61 kas už Atsiprašau, jis atkrenta, nes 60 buvo patvirtintas. Tai trys pakeitimai atkrenta ir balsuojame dėl peti. Atsiprašau, ne, dėl 63 pakeitimo. 63. Kas už? Prieš susilaikė. Patikrinsime. Tikriname 63 pakeitimą. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Priimta. 64. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Pech 5. Dvi dalis tekste. Pirmoji dalis kas prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Pech 11, dvi dalis tekste, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė priimta, antroji dalis kas už, prieš, susilaikė priimta. Pech 12, kas už, prieš, susilaikė priimta. Tech septintas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 65, kas už, prieš, susilaikė priimta. Peti aštuntas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Pech 13, kas už, prieš, susilaikė priimta, 66 kas už, prieš, susilaikė atmesta. Konsoliduotas trečias pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priim, priimta. Tada balsuosime dėl peti 11 pakeitimo. Kas už? prieš, susilaikė, priimta. 37 belyje pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 72 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 47 kas už, prieš prieš susilaikę priimta. Toliau balsuosime dėl 76 Gebrandi, 76 Gebrandi ir kitų pakeitimo kas už. Prieš susilaikę priimta. Tikriname 76. Balsavimas baigtas. Atmestas. 75 Vambremt pakeitimas kas už. Prieš susilaikė priimta. Toliau 17 dalis 79 pakeitimas kas už. Prieš susilaikė priimta. 77 kas už. Prieš susilaikė priimta. Bet 12 pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 80. Kadenbach ir kitų pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Patikrinsime. Tikriname 80. -ai. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Priimta. 82 ir 83. Kas už? 82 ir 83 yra identiški. Taigi, kas už šiuos pakeitimus? Prieš susilaikė atmesta. 85. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. 84. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 86. Kas už, prieš, susilaikė, patikrinsime. 86 pakeitimas. Abstimmung beendet. Abgelehnt. Balsavimas baigtas, atmestas šis pakeitimas. Toliau yra pageidavimas, kad balsuotume, vis tik balsuotume dėl PEC 21 pakeitimo. Ar kas nors tam prieštarauja? žalieji, ponia Belie. Taip, mes turėtume balsuoti dėl PEC 21 pakeitimo, nes nuostatos, kurios yra numatytos šitame pakeitime, jos, jų nėra rezoliucijoje, todėl, dėl, todėl mums reiktų balsuoti dėl šio pakeitimo. PEC 21 yra visiškai prieš tai, dėl ko balsavome. Čia kalbame apie nacionalinius ir sektorinius tikslus, o mes kalbėjome apie integruotą, visą apimantį požiūrį. Taigi, balsuodami dėl peš pakeitimų, mes turėtumėm suvokti, kad jie skirti jūrų ir žuvininkystės, o kiti peticijų aspektams. Nes mes, aplinkos komitetas, turime ginti tą integruotą požiūrį, orientuotą į tam tikras sritis, bet e, to e, bendrojo tikslo neskirstome į e, tam tikrus blokus, nededame į nacionalinius, nacionalinės lentynėlės, nes dabar tai, dėl ko balsuojame, yra viskas prieš tai, dėl ko balsavome teigiamai. Ačiū. Für Abstimmung, eine Gegenabstimmung, dann stimmen wir jetzt darüber. Taigi balsuosime dabar dėl to, ar reikia balsuoti. Kas už tai, kad mes balsuotume dėl PEH 21 pakeitimo? Kas už tai? Kas prieš? Kas susilaiko? Atrodo atmesta. Didžioji dauguma buvo prieš, taigi dėl PEC 21 nebalsuosime. 87 Atkrenta. 89. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Konsoliduotas ketvirtas pakeitimas. Kas už šį pakeitimą? Prieš susilaikė priimta. Toliau 90 Ne, atsiprašau, 93 antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Patikrinsime 93 pakeitimo antroji dalis. Balsavimas baigtas. Atmesta. 90. Vambremt pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už? Also, nachdem der Text gelesen wurde, ist die Berichterstatterin. Po to, kai tekstas, kai, kai pranešėja perskaitė tekstą, ji yra už šį pakeitimą. Kas prieš? susilaikė, priimta. Toliau 96 Perelijų Rodrygės pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 97 Kramer pakeitimas. Dvi dalis. Pirm... Kas už pirmąją dalį? Prieš. Susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 98, vėl dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 99. Trys dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime, tikriname antrąją dalį. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas, priimta. Trečioji dalis kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime. Tikriname trečiąją dalį. Balsavimas baigtas. Taip pat priimta. Toliau balsuosime dėl konsoliduoto šeštojo pakeitimo, kas už šį pakeitimą. prieš. Atrodo, kad iš karto jau reikia tikrinti. Taigi pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta 29 už 24 prieš. Toliau yra keletas pakeitimų, dėl kurių nereikia balsuoti, taigi balsuojame dėl 88 gebrandį ir kitų pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 176 klas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 27 kas už? prieš susilaiko priimta. 106 kas už, prieš susilaiko priimta. 29 kas už, prieš susilaiko taip pat priimta. 107 kas už, prieš susilaiko priimta. 108 kas už, prieš susilaiko priimta. 108. Gerai, balsuojame dėl 108. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta. 109 pirmoji dalis kas už? Prieš susilaiko priimta. Antroji dalis kas už, prieš susilaiko atmesta. 114 kas už, prieš susilaiko priimta. 28 kas už, prieš susilaiko priimta. 110 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 111. Reikia patikrinti 110, gerai balsuojame. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 111. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 112. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Pech. Ne. Taip. Pech šeši. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Pech 9 kas už, prieš susilaiko priimta. Pech 18 kas už, prieš susilaiko priimta. 119 ir pech 17 pakeitimai kas už, prieš susilaiko priimta. 113 kas už, prieš susilaiko priimta, 115 kas už, prieš susilaiko atmesta, 116 kas už, prašau, 115 norite patikrinti. Also 116 dafür. Ne, balsuojame dėl 116. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 117 kas už, prieš susilaiko priimta. 118, atsiprašau, 178 kas už, prieš susilaiko atmesta. 190 kas už, prieš susilaiko priimta. 118. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Gerai, tikriname 118. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta. 120. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 122. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 124. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Į sveikatą. Pech ket, ketvirtas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 126, kas už, prieš susilaiko priimta. 128, kas už, prieš susilaiko priimta Patikrinsime. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta. 129 kas už. Prieš susilaiko priimta konsoliduotas penktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko primta. Šimtas trisdešimtas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Pech antras, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Pech dešimtas, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime, tikriname pech dešimtą pakeitimą. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Priimta. 132. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 131. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 136. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta identiški 133 ir 134. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 135. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 137. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Pech 19. Kas už? Prieš? susilaiko atmesta. 138 kas už, prieš susilaiko priimta. 139 kas už, prieš susilaiko priimta. Priimta. Bet gerai tikriname, pradedame balsuoti. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas, priimta. 140, dvi dalis, e, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Gerai, tikriname 141 dalis. Balsavimas baigtas. Atmesta. Tai tuomet atkrenta ir antroji dalis, nes nėra prasmės dėl jos balsuoti. Toliau 141 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę priimta. 142 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 144 dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta, antroji dalis kas už, prieš susilaiko patikrinsime, tikriname antrąją dalį. Balsavimas baigtas. Priimta. 145 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 148 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 146 kas už. Prieš susilaiko priimta. 147 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 149 kas už, prieš susilaiko primta, atmesta, atsiprašau, 150 kas už, prieš susilaiko atmesta, 154 kas už, prieš susilaiko priimta. 151 kas už, prieš susilaiko priimta. 152 kas už, prieš susilaiko priimta. 153 kas už, prieš susilaiko priimta. 155 kas už, prieš susilaiko priimta. 81 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 156 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 157 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 159 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Identiški 158 ir 160, kas už. Taigi, kas už? Dar vis kas už klausiu. Ačiū, kas prieš. Susilaiko. Patikrinsime. So, dann beendet. Balsavimas baigtas. Priimta. Balsuojame dėl, dėl 162 Ferrera pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Toliau 163, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 164, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau balsuojame dėl peti ketvirto pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko priimta. 166 kas už, prieš susilaiko priimta. 167 kas už, prieš susilaiko priimta. 169 kas už, prieš susilaiko priimta. 171 kas už, prieš susilaiko priimta priimta. 170 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 168, 3 dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Tre... Dabar nežinau, ar yra prasmės balsuoti dėl trečios dalies. Yra gerai trečioji dalis, kas už, prieš, susilau, susilaiko atmesta. Visos dalis yra atmestos. Visos 368 pakeitimo dalis atmestos. Tris kartus atmetėm tą pakeitimą. 172 kas už, Kas už? Dar kartą. Nuo pradžių. 172. Kas už? Prieš? Susilaiko. Atmesta. Bet galime patikrinti. Tikriname. E Vienu EPP nariu per daug. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šimtas septyniasdešimt trečias. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 174. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. 175 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 50 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 179 kas už, prieš, susilaiko priimta. 189 kas už, prieš susilaiko priimta. 180 kas už, prieš susilaiko priimta. 182 kas už, prieš susilaiko priimta. 181 kas už, prieš susilaiko priimta, 183 kas už, prieš susilaiko priimta, 184 kas už, prieš susilaiko priimta, 520 kas už, prieš susilaiko priimta. Patikrinsime, balsuojame dėl PEH 20 pakeitimo. Apštimų bendit. Balsavimas baigtas. Atmesta. 185 kas už, prieš susilaiko priimta. 186 kas už, prieš, susilaiko priimta. 188 kas už, prieš, susilaiko priimta. 190 kas už. Perfekt. Haben wir schon abgestimmt 190, ja? Balsavome, jau balsavome dėl 190. Gerai, tai tuomet 191. Gebrandikas už. Prieš susilaiko atmesta. 192. Kas už. Prieš susilaiko atmesta. 193 kas už, prieš susilaiko priimtas. Peti 12 antroji dalis kas už, prieš susilaiko priimta. Tuomet balsuojama dėl konstatuojamųjų dalių. Devintas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas. Arsenis ir kitų pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dešimtas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Vienuoliktas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaiko. Man atrodo, kad priimta, tačiau patikrinkime. Balsuojame dėl antrosios dalies. Balsavimas baigtas. Priimta. Dvyliktas. Jėglė pakeitimas kas už. Prieš susilaiko Atmesta 13 Rosi pakeitimas kas už. Prieš susilaiko. Atmesta 14 kas už. Prieš susilaiko priimta. 15 arsenis ir kitų pakeitimas kas už. Prieš susilaiko priimta. Pirmas kas už prieš susilaiko atmesta. Šešioliktas dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta, antroji dalis kas už, prieš susilaiko. Patikrinsime, tikriname antrąją dalį. Balsavimas baigtas. Priimta. Aštuonioliktas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Septynioliktas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Devynioliktas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta, 20 kas už, prieš, susilaiko priimta, 21 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Viskas puiku, dabar balsuojame Dėl šios rezoliucijos balsuosime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 55 už ir niekas nebalsavo prieš. Sveikinu pranešėją Ester Delangen. Taigi, parlamentas labai gerai pasirengęs COP10 susitikimui. Tai yra aplinkosaugos e, temoms skirta konferencija, konferencija Nagojoje. Dėkoju visiems, kurie dirbo prie šio pranešimo. Na ir toliau liekame ties biologinės įvairovės tema ir pereiname prie kito darbo tvarkės punkto. Punkt 9 yra devintas mūsų darbo tvarkės punktas. ES strateginiai tinkslai numatyti Nagojoje vykstančiam dešimtajam biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimui. Čia yra pateiktas klausimas tarybai. Klausimą visi gavote. Dėl paskui dėl šio klausimo vyks diskusijos plenarinėje sesijoje, ar kas nors turi klausimų dėl šio klausimo. Matau, kad ne, nes tai yra iš tiesų tik vienas sakinys, tiesiog yra klausima, ką žada ES nuveikti, kad COP10 susitikimas būtų sėkmingas. Taigi tas klausimas yra tvirtinamas.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 Ja, ich war etwas zu schnell. Šiek tiek per greitai padirbėjau. Man yra sakoma, gerbiami kolegos, itališkoji EPP frakcijos dalis, dalis dar labai diskutuoja. Gerai. Ja, also wir haben die... Taigi, mes patvirtinome klausimą komisijai, dabar dar turime balsuoti dėl rez... E, patvirtinti rezoliuciją. Ta pačia tema, jūs visi žinote tą rezoliuciją, ji yra jūsų aplankuose. Taigi, norėčiau paklausti, ar kas nors turi komentarų dėl rezoliucijos. Niekas neturi komentarų, neblogai. Tai tuomet reiškia visi pritarė rezoliucijai. Čia mes kalbame apie rezoliuciją dėl COP10. Ester de Lange, Karin Kadenbach, Gerban der Langen ir kiti kolegos rengė tą rezoliuciją. Ar kuris nors iš rezoliucijos autorių norėtų ką nors pasakyti, ponė Belyje? Euh, merci, monsieur le président. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Sveikinu visą darbą nuveiktą rengiant šią rezoliuciją. Uh, Noriu dar kartą patvirtinti, kad labai svarbu suformuluoti ambicingą Europos parlamento poziciją ir ją išsakyti Nagojos aukščiausio lygio susitikime. Tačiau norėčiau grįžti prie trijų aspektų, e, kurie galėtų būti pataisyti rezoliucijoje. žaliųjų frakcijos vardu norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į aspektą, kuris galbūt ir sudėtingas diplomatinė prasme, tačiau vis dėlto tenka apgailestauti priimančios valstybės poziciją E, šių klausimų atžvilgių. Taigi apgailestaujame Japonijos poziciją dėl kai kurių aspektų, ypač žuvininkystės ir tam tikrų išnykimo grėsmę patiriančių rušių atžvilgių. Ypač kalbu apie e, paprastąjį tuną ir aš manau, kad Europos parlamentas turi išsakyti tokį apgailestavimą. E, ir kvietimą priimančią šalį keisti savo poziciją žuvininkystės atžvilgių. Be kita ko, norėtume, kad labai aiškiai būtų pasakyta, jog Europos parlamentas yra prieš patentų uh, suteikimo sistemos bendrą taikymą, tokį automatinį patentų priskirimą. Uh, Taigi mes norėtumėm, kad būtų aiškiai pasakyta, kad mes prieš tokį patentų suteikimą. Na ir papildoma pa, pastabėlė dėl biokūro, tos dalies, kur apie jį kalbame. Norėtumėm dar kartą akcentuoti, kad labai svarbu nustatyti privalomus kriterijus, uh, E, šio kūro naudojimui, nuosekliam jo naudojimui. Taigi į šiuos tris aspektus norėjau atkreipti jūsų dėmesį, be kita ko sveikinu šią rezoliuciją ir tikiuosi, kad Europos parlamentas ją patvirtins didžiąją balsų daugumą. Ačiū. Dėkoju, poniai Belie, dabar Kreton Arsenis. Thank you, Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasidžiaugti šią rezoliuciją, padėkoti Jums. Aš norėčiau akcentuoti du aspektus. Du CBD posėdžiai jau įvyko, paskutinis įvyko šiais metais Kalija, Brazilija ir kai kurios kitos valstybės uh, aiškiai pasakė, kad jos negali pritarti strateginiam planui 2010-2020 metams ne, ir negalės pritarti, jeigu nebus aiškaus įsipareigojimo finansuoti šios veiksmus ir jei nebus pažangos prieigos ir jūrų e, strategijos protokolo atžvilgių. Mes norėtumėm tai akcentuoti, nes kaip ir Kopenhagos aukščiausio lygio susitikime, taip ir šiuo atveju gali e, atsirasti tam tikra klavietė. Ir protokole reikėtų akcentuoti. ES pozicija yra tikrai apgailėtina, prieštaraujanti konvencijos trečiajam tikslui dėl naudos pasidalinimo. Europos sąjunga nesilaiko ir e, vietos gyventojų teisų apsaugos konvencijos. Kalbama apie e, genetinių išteklių apsaugą ir vietos bendruomenių bei vietos gyventojų apsaugą, e, prieiga prie genetinių išteklių. Bet ES šio tikslo nerime. Nerime ir naudos dalinimosi, e, tai yra rezultatų dalinimosi principo. Taigi mes sumenkiname tas nuostatas dėl stebėsenos, dėl atsekamumo, dėl genetinių išteklių. Ta pati galima pasakyti apie genetinių išteklių naudotojų teisės. Europos. ES kalba apie atsakamumo privalomumą, bet nekreipia dėmesio į stebėseną. Taigi mes nekalbame apie poreikį susitarti su tradiciniais išteklių naudotojais. Kalbame tik tai apie prieigą, neatsižvelgdami į visus kitus aspektus. Taigi mes tarsi pasaulio gyventojams e, sakome, kad šis protokolas bus įgyvendintas nuo to momento, kai bus ratifikuotas. Ir tarsi sakome, kad ištekliai, kurie anksčiau buvo naudojami, dabar bus naudojami mūsų tikslais, o vietos bendruomenės iš jų net, nebeturės naudos. Taigi mes einame visai e, kitų kelių, visai kitą kryptimį, nei dabar yra nustatyta. Taigi aš manau, kad tai reikia akcentuoti. Ir paskutinė pastaba. Tenka apgailę stauti, kad nuo 92 metų galioja. Uh, biologinės įvairovės konvencija. Uh, kitos organizacijos, pavyzdžiui, atsakingos už augalų apsaugą ar pasaulio intelektinės nusavybės organizacija, e, eina kita kryptimi. E, reikia sutelktų veiksmų, kad būtų galima e, šios klausimus išspręsti. Mūsų rezoliucija bus ypatingai reikšminga siekiant pasiekti biologinės įvairovės tikslų. Ačiū. Dėkuoju toliau Vitorijo Prodi. Ne, tuomet keliaukime toliau. Kristina Giterės Kortinės. Ačiū, pirmininkė. Biologinė įvairovė ir atitinkamos rezoliucijos dėl COP Tai yra labai <clears throat> svarbus aspektai ir aš esu vadovavusi atitinkomoms delegacijoms ir štai Bonoje nustebome sužinoja, kad e, klausimas susijęs su e, vietos bendruomenių gyvenusių tūkstantmečiais tose vietose E, yra nepakankamai gerai sprendžiamas. Štai Meksikoje, Afrikoje, e, kitur vietos bendruomenėms jau nebeleidžiama apdirbti žemės, e, ją naudotis, nors tos bendruomenės jokių būdų nevykdo jokios destruktyvios aplinkai nepalankios veiklos. Ten paprasčiausiai meldžiasi, turi jiems brangių vietų ir mane tai tikrai nustebino turiu atvirai pasakyti Europos komisijai, kad jei ji e, e, sukuria tam tikrą e, gamtos rezervatą, vis dėlto ji turi atsižvelgti ir į tą žmogiškąją dimensiją. Tai yra apsaugoti vietos bendruomenių teises. Juk ES e, pagrindiniai principai yra demokratija, žmogaus teisų apsauga Taigi turime suvokti, kad uh, žmogus yra um, aplinkos kraštovaizdžio formuotojas ir uh, žemės savininkai turi išsaugoti savo teisės. Štai Europoje, jeigu ūkininkui priklauso žemė esanti gamtos rezervate, tai į e, tą gamtos apsaugos procesą reikia įtraukti ir ūkininką, jį įtikinus e, tokių tikslų reikalingumu. Bet negalima e, apeinant e, žemės savininką imtis tam tikrų veiksmų. Čia reikia laikytis logikos, juk žemę reikia prižiūrėti, o komisijos pasiūlyta sistema tiesiog viską sugriaus. Štai pasižiūrėkime į buveinių direktyvo šeštąjį straipsnį. Dar kartą pakartosiu, kad tokia politika gali e, sukurti daugybę problemų vietos e, bendruomenėse. Mes per nevyriausybinės organizacijas nuolatos kalbamės e, su e, vietos bendruomenėmis ir e, E, nepriklausomai nuo to, ar jungtinių tautų, ar ES teisės aktai įsteigia e, gamtos rezervatus, vis dėlto reikia atsižvelgti, kaip sakiau, į tą žmogišką dimensiją ir tradicijas. Ačiū. Dėkoju. O kur e, pranešime yra prieštaravimas?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 Manau, kad mes atsižvelgsime į šią pastabą, tačiau pakeitimų pateikimo terminas yra 15 diena, todėl aš norėčiau visiems padėkoti už aktyvų dalyvavimą, tačiau man atrodo, kad mes čia turėsime labai griežtą dokumentą todėl, ir jis ne, negali būti labai ilgas, todėl mes turime pabrėžti tik tai esminius dalykus. Mes turime čia tiesiog. Uh, kažkaip perkelti trumpiau visas idėjas ir mintis, kurios e, atsispindi pakeitimuose. Ir nemanau, kad mes dabar turėtume išplėsti šį dokumentą ir atsižvelgti į visas regioninės problemas. Ir aš norėčiau visiems padėkoti šiandien už balsavimus dėl biologinės įvairovės. Ir aš įsivaizduoju, kad ateityje galbūt mes galėtume šiek tiek. E, koncentruočiau dirbti ir ne, nesileisti į asmeninius pokalbius. Tačiau man atrodo, kad yra labai svarbu šiame dokumente atspindėti ES ir ES parlamento nuomonę. Ir iš vienos pusės šiame dokumente reikia atsižvelgti į esminius interesus e, įvairių visuomenės grupių. Manau, kad biologinė įvairovė ir jos apsauga gali būti sėkminga tik tuo met, jeigu bus atsižvelgta ir į, į gyventojų interesus, taigi mums yra būtini e, debatai, mums taip pat reikia e, pasiekti visiško sprendimų prieimimo, prieimimo susitarimo, ko dabar trūksta Europoje. Tai yra, reikia, kad biologinės įvairovės klausimai atsispindėtų visose politikos sritise. Negalima parengti dokumento, kuris paskui bus įspraustas į kažkokią siaurą nišą. Mes turime pasirūpinti, kad nebūtų nie vienos politikos srities, kurioje nebūtų atsižvelgta apie bio, į biologinės įvairovės problemas nes vėliau, jeigu tai padarysime, tai vėliau net ir investavę didelę sumas e, negalėsime ištaisyti tų klaidų. Taigi tokia yra šio dokumento esmė. Dėkuoju toliau Ester Delange. Eh, Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegoms ir sekretoriatui už tai, kad padėjo mums renkti šią rezoliuciją, kad tai padaryta taip greitai. Jau įvyko e, ilgos konsultacijos dėl anksčiau aptartų dalių, taigi e, daug kas jau išspręsta. Pritariu Karen dėl to, kad rezoliucijos nereiktų plėsti, pildant labai smulkiomis detalėmis. Be kita ko buvo išsakyta labai naudingų komentarų, pasiūlyta, kaip tekstą papildyti. Štai kolegos iš EPP bei ponė Belie kalba apie žmogaus teisės, apie nykstančių rūšių, konkrečiai tuno apsaugą. Taip pat svarbu kalbėti apie pačios Japonijos poziciją. Patentų klausimas yra nemažiau svarbus, nes vis dažniau šioje srityje yra pasinaudojama tam tikromis išimtimis ir tokiu būdu e, dabar esanti biologinė įvairovė yra keičiama. O mes norime, kad asmenys, ne tik tai e, multinacionalinės bendrovės galėtų pasinaudoti mūsų priemonių rezultatais. Su šiuo tekstu mes galime vykti į Europos komisiją ir jos aiškiai paklausti, kaip bus siekiama išvengti klaidų padarytų ankstesnių tarptautinių konferencijų metu. Aišku, komisija turi savo vidaus konsultacijų procesą, kiti partneriai kartais užbėgdami jai už akių bando tartis koridoriuose, užkulisiuose, bet aš manau, kad daug kas šiuo atveju priklausys nuo komisijos. Tai tuomet ir paklauskime Europos komisijos, kaip galėtume užkirsti kelią panašioms klaidoms ir kaip galėtume kiek įmanoma geriau pasiruošti e, atitinkamiems susitikimams ir e, galbūt komisija būtent galėtų suteikti mums tokios informacijos. Thank you, Mr. Chairman. Um, yes, as regards... Ačiū pirmininkė. Kai dėl pasirengimo Nagojos susitikimui, e, tai pasakysiu, kad vyksta ES koordinavimas viduje, jisai prasidėjo e, pirmininkavimą perimus Belgijai. E, buvo minėtas ir Kalio, ir Nairobio susitikimai, e, vyksta konsultacijos įvairiais lygmenimis su valstybėmis narėmis, rengiama bendrijos pozicija, ji jau yra e, parengta savo pirminė versija, konsultuojame su pirmininkaujančia Belgija, o po tarybos išvadų spalio mėnesį, tikimasi iki spalio vidurio, pozicija bus išbaigta, o parlamentas bus informuojamas apie parengiamuosius darbus. Mes planuotume spalio pradžioje jūs detaliau informuoti apie susidariusią padėtį ES Na, o dabar, kadangi netrukus prasidės vasaros atostogos ir kadangi neišspręstas naudos pasidalinimo klausimas, kol kas vyksta dėrybos Monrealyje ir reikia palaukti jų rezultatų, o paskui e, visus klausimus kaip paketą mes nagrinėsime e, Nagojoje dešimtajame e, šalių konferencijos susitikime. Bet į tą paketą patenka ir e, naudos pasidalinimo klausimai. ES yra įsipareigojusi šį principą įgyvendinti. Klausimas bus iki galo išspręstas spalio mėnesį, bet kol kas jį e, reikia atidėti ir dėl jo spręsti atsižvelgiant į Monrealio e, posėdžio rezultatus. Ačiū. Pirmininkė, klausimas komisijai. Suprantu, kad reikia laiko sutarti dėl bendros pozicijos, tačiau kai yra sakoma, kad bendra pozicija bus parengta spalio viduryje, o Nagojo sustikimas vyks spalio pabaigoje, man atrodo, kad padarysim tą pačią klaidą, kaip padarėm dėl Kopenhagos, Dohos ir kitų susitikimų. Todėl mano klausimas būtų toks. Ką darote būtent dabar tam, kad pasiruoštumėt ir kad e, užtikrintumėt ir kitų šalių paramą. Ar mes vėl lauksime tos bendros pozicijos iki spalio vidurio, o paskui spalio pabaigoje pamatysime, kad visų kitų pozicija yra visai kitokia. Tad ar kas nors daroma, kad į savo pusę palengtumėm šalis už ES? Komisija? Na nu taip, tai yra labai konkretus aiškus klausimas. Situacija tikrai netokia kaip dėl Kopenhagos. Man atrodo, kad, na, tikrai, jeigu nesustarsime, visiems bus tik blogiau ir mūsų pozicija yra labai bloga, labai prasta. Norėčiau, kad komisija pakomentuotų padėtį ir kaipgi yra su tom vietos bendruomenėm ir jų nuosavybė teisė genetinius išteklius. Taip pat ar e, jau yra panaikinta tai iš ankstinio sutikimo procedūra ir a, kokia yra padėtis dėl tų tradicinių žinių vietos bendruomenėse, a, ir kaip yra su informavimo prievolėm, ataskaitų teikimu ir taip toliau. Man šie punktai visai yra labai svarbus ir aš norėčiau, kad komisija sureaguotų. Ačiū, pirmininkė. Ar dirbame su trečiosiomis šalimis? Atsakysiu. Na taip, e, savo galtinę poziciją parengsime tik tai likus nedaug laiko iki COP Tačiau mes tikrai dirbame ir, pavyzdžiui, prieš Montrealyje tikrai kažką susitarsime ir e, susitikimuose tarp sesijų irgi aptarinėsime poziciją ir bandysime išsiaiškinti, kokia yra mūsų pozicija, santykis, koks jos santykis su kitų šalių pozicija. Taip pat svarstom galimybę pasinaudoti žaliosios diplomatijos tinklu susisiekti su kitom šalim, taip jau darėme ir balandžio mėnesį. E, ir manome, kad reikia parengti raštu savo poziciją, ją išsiųsti kitom šalim. Taip pat pasinaudosim ir aukšto lygio sustikimu rugsėjį, kuris vyks e, Niujorke, jungtinių tautų asamblėjoje, tai bus sustikimas skirtas bio įvairoviai ir būtent to sustikimo metu pasistengsime aukščiausių lygių susitikti su įvairių šalių atstovais ir pakalbėti apie tą mūsų bendrą poziciją. Tikimės, kad valstybių ir vyriausybių vadovai taip pat dalyvaus tame sustikime ir būtent tas sustikimas gali tikrai būti gera proga aptarti tam tikrus atvirus kop klausimus ir tikiuosi, kad iki to laiko būsime jau užsprendę daug kitų klausimų ir tikrai pasiruošime. Toliau, dėl jūsų minėtų ABS dėrybų. Tos dėrybos vis dar vyksta Monrealyje ir kol kas negavau informacijos e, iš kolegų, nežinau kaip kas vyksta ten, tad prašau supraskite, kad aš negaliu dabar jūsų informuoti apie tai, kas yra aptariama Monrealėje, nes a, ne aš dalyvauju dabar tose dėrybose ir diskusijose. Toliau dėl vietos bendruomenių, dėl jų teisų į tradicinės žinias. Na, mes žinome, kad turės būti pasirašytas naujas protokolas e, dėl tų tradicinių žinių, dėl genetinių išteklių, kuriuos turi vietos bendruomenės. Bus toks protokolas ir mes taip pat pritarėme ir tam tikrom nuostatom dėl prievolių šalim. Tai yra, jos turės užtikrinti, jog būtų sukurtas valstybėse mechanizmas, pagal kurį vietos bendruomenės būtų įtraukiamos į dėrybas, jeigu tokios dėrybos vyksta. Ir ta prievolė bus keliama nacionaliniu lygiu. Diskusijos šiais klausimais vyksta gan sunkiai ir um, tikrai savo nuomonę šio klausimu turi ne tik ES, bet ir kitos šalis. Ta diskusijos yra labai politinės ir negalima sakyti, kad ES nenori tokios nuorodos į vietos bendruomenės ir į jų teisės, į genetinius išteklius. Negalima sakyti, kad mes nenorime, kad būtų tokia nuoroda protokole, tikrai ne. Tačiau vyksta dėrybos, vyksta diskusijos ir tikrai pažadu, kad po e, diskusijų Monrealyje mes kiek galima greičiau informuosime parlamentą apie tai, kas įvyko, kas buvo nuspręsta ir Ehm, dėja, turiu pasakyti, kad šiandien techninis ekspertas negali dalyvauti ir šiandien negali jums pateikti konkretesnės informacijos. Dėkoju, kadangi daugiau norinčių pasisakyti nėra, norėčiau padėkoti šios rezoliucijos autoriams ir, kaip jau buvo minėta, pakeitimus galima pateikti iki rydienos 12 valandos ir taip pat jau girdėjome, kad rezoliucija turi būti kiek įmanoma trumpesnė. Na ir paskutinis e, mūsų rytinės darbo tvarkės punktas e, šiandien ryte yra. Šiandien tiesa nenagrinėsime klausimo dėl klimato kaitos, nes jis buvo at, at, atidėtas. Taigi dabar dešimtas darbo tvarkės punktas - nepriklausomo poveikio vertinimo užtikrinimas. E, tai yra Martin Callanan e, pranešimas. Ačiū pirmininkė. Tikrai šis klausimas nėra svarbiausias mūsų darbo tvarkėje, tačiau vis tiek jis yra gan svarbus. Kaip jūs tinkamai jau pastebėjote ir pasakėte, Mes renksime jūri komitetui nuomonę dėl nepriklausomų poveikio įvertinimų užtikrinimo. Pone Nibler rengia nuomonę jūri komitete. Ir aš pritariu vienam iš jos komentarų dokumente. Jis sako, kad komisijai tenka pagrindinė atsakomybė už poveikio vertinimus, tačiau tie komisijos poveikio vertinimai, tie dokumentai taip pat turi būti kontroliuojami ir prižiūrima jų kokybė. Ir aš manau, kad mes turime pasinaudoti komisijos praktiką sukauptom žiniom ir taip, tai yra jų atsakomybė parengti tokias ataskaitas poveikio vertinimus, tačiau galiausiai nepamirškime, kad tos ataskaitos, tie kokybės vertinimai turi būti patikrinti, patikrinta jų kokybė ir tai galime padaryti, jei sudarysime nepriklausomą poveikio vertinimo užtikrinimo valdybą Ir tokiu būdu mes vadovausimės gerąją praktiką, kurią turi kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui, Junktinė karalystė, e, Švedija, Vokietija, Niderlandai, jos jau turi tokias valdybas. Gavau keletą pastabų iš suinteresuotų šalių dėl šio dokumento, dėl šio klausimo. Jie išsakė savo abejonės ir sakė, kad labai dažnai komisijos rengiami poveikio vertinimai yra skirti tam, kad tiktų vienam ar kitam konkrečiam politiniam sprendimui, kuris jau buvo priimtas, o ne tam, kad padėtų apsispręsti dėl tolesnių politinių veiksmų. Kitos pastabos, kurias gavau, būtų tokios. Kai kurie savo, kad būtų gerai, jei mūsų komitetas taip pat dirbtų kartu su Imko komitetu ir galbūt reikėtų su jais kartu aptarti poveikio vertinimo dokumentus. Ir manau, kad Envi turėtų renkti taip pat atitinkamus poveikio vertinimus ir tam tikrus pakeitimus galutiniam dokumentui. Jei norime, kad būtų pritarta esminiam pakeitimam dokumentuose, tai tuomet turime išdrysti ir patys parengti poveikio vertinimą dėl tam tikrų pakeitimų. Ne dėl visų aišku, bet dėl tokių esminių. Ir mes turime tokią teisę ir turime, aišku, na, surinkti visą informaciją, visus faktus apie pakeitimus ir tuomet priimti galutinį sprendimą. Poveikio vertinimų kokybę taip pat galima gerinti glaudžiau bendradarbiaujant ir konsultuojantys su suinteresuotam šalim, taip pat atliekant kaštų ir naudos analizę e, ir apsvarstant visas įvairiausias alternatyvas, kurios yra prieinamos. Be abejo, yra tokių dalykų, kurių negalima kiekybiškai išrenk, išreikšti, pavyzdžiui, poveikis aplinkai ir taip toliau, tačiau visa tai turi būti išaiškinta dokumentuose. Tikrai nesakau, kad būtinai viską reikia išreikšti kiekybiškai arba piniginę tam tikrą vertę, nes ne viską galime šitaip išmatuoti. Tačiau tokiais atvejais tai reikia paaiškinti ir aiškiai išdėstyti dokumentuose. Tad e, apibendrindamas pasakysiu, kad poveikio vertinimai be abejo yra labai svarbus teisėkuros procese, tačiau svarbiausia, man atrodo, šiame kontekste ir šiuose diskusijose yra žodis nepriklausomas ir nepriklausomi poveikio vertinimai. Ačiū. Dėkoju kolegai Kelenan. Iš tiesų, kai nagrinėjame įvairius sudėtingus dokumentus, mums reikia įsivaizduoti, koks bus jų poveikis, todėl yra labai svarbu kalbėti apie poveikio vertinimą. Ir dažnai susidaro įspūdis, kad tie poveikio vertinimai daromi taip, kad jie pateisintų dokumentą. Nors. Nuo Tai yra e, tie poveikio vertinimai atitinka tą poziciją, kurią atstovauja kažkokio teisės akto autorius. E, mes, parlamentas ir komisija, esame įsipareigoję, kad kai darome esminius pakeitimus e, teisės aktų, turime daryti poveikio, atlikti poveikio vertinimą. Nežinau, ar buvo atlikti tie poveikio vertinimai, nes mes ir patys šiek tiek dėlsėme. Uh, e, inicijuodami poveikio vertinimus. Tačiau kita vertus mes kaip tiesiekuros organas e, turime e, tam tikrą laisvę, e, jeigu nenorime nedaryti poveikio vertinimo. Yra daug norinčių pasakyti kolegų, ponė Giterės Kortinės. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, kad mane tikrai nustebino tai, ką išgirdau. Turime galvoti apie pasiekmes mūsų reglamentavimo, mūsų darbo pasiekmes, turime pažiūrėti viską, visą tai, ką daro ES ir pamastyti, kokios bus to pasiekmes. Be abejo, mes dirbam demokratiškai, rengėme nuomonę, kuri bus skirta Teisės reikalų komitetui, tačiau iš esmės nesam išsiaiškinę, koks bus mūsų darbo poveikis ES bendraja prasme, pavyzdžiui, socialiniam teisės aktam, užimtumo teisės aktam ir taip toliau. Tad neaišku, kokius kriterijus turime naudoti savo pranešimuose, kokie tie kriterijai turi būti pagrindiniai. Juk akivaizdu, kad ateinančiais metais ES turės peržiūrėti e, poveikio aplinkai vertinimo teisės aktus ir reikės viską peržiūrėti. Turim taip pat pažiūrėti ir į galimą neigiamą teisės aktų poveikį. Nepamirškime, kad ES rengia labai daug teisės aktų ir reikėtų galbūt panagrinėti ir galimą tų teisės aktų neigiamą poveikį. Europos komisija yra politinė institucija ir ji tikrai nemėgsta kritikos. Ir tikrai itin, na, susinervina ar susinepatogina, kai yra pradedama kritikuoti. Tačiau tai nereiškia, kad turime susilaikyti nuo kritikos. Ne, ir būtent todėl mums reikia nepriklausomo poveikių vertinimo įvertinimo. Priešingų atveju teisės aktuose bus daugybė spragų ir bus daugybė neišspręstų klausimų. Ir būtent todėl aš pritariu minčiai užtikrinti, kad būtų tokie nepriklausomi vertintojai. Taip pat turiu pasakyti štai ką. Tam tikrose šalise yra institucijų, kurios gaus naudos iš bet kokių panašių veiksmų apie tos, kurios kalbame, ir tos institucijos taip pat turi būti nepriklausomas. Aš dabar galvoje turiu konkrečiai vieną Ispanijos e, instituciją, vieną organizaciją. Ir nežinau, ar visas tekstas bus laiku išverstas Bet turiu pasakyti, kad Ispanijoje yra susidariusi tokia padėtis, kai vietos tarybos neteko dalies savo galių, todėl kad buvo sumažinti jų biudžetai ir jos nebegalėjo atlikti viso būtino darbo. Taigi tos tarybos turi arba savo iš kažkur tai rasti biudžetą, užsidirbti pačios pinigų arba sumažinti savo darbą. Ir labai dažnai tų papildomų lėšų jos gaudavo iš statybų, kurias leisdavo vykdyti pakrančių regionuose. Tokiu būdu vyko daug didesnės apimties statybos, nei turėjo būti numatytos. Buvo statoma žymiai daugiau gyvenamųjų namų Taigi reikia pasižiūrėti, kokia situacija su tom institucijom, kurios atsakingos už poveikio vertinimus ir užtikrinti, kad jos nesiektų savo naudos. Būtent todėl reikia tų nepriklausomų vertintojų, kad padėtis pasikeistų ir pagerėtų ir būtent todėl aš pritariu viskam, ką sakė kolega Kalanas. Ir tikrai mes turime daugiau dėmesio skirti savikritikai ir pasižiūrėti, kokia yra reali padėtis. Norėčiau, kad mes į šį komitetą pasikviestumėm tam tikrų organizacijų atstovus, pavyzdžiui, Norvegijos organizacija, kuri yra parengusi ataskaitą ir pranešimą apie tai, kiek ES teisės aktai yra padarę žalos aplinkai ir paveldui. Reikėtų pasikviesti panašius dokumentus rengiančių organizacijų atstovus. Taigi tikrai reikėtų panagrinėti padėtį ir pasižiūrėti, kągi realiai mūsų veiksmai reiškia ES lygiu. Turime panagrinėti reguliavimo institucijų darbą ir apsvarstyti galimą tų organizacijų arba institucijų darbo poveikį. Ir manau, kad mums visų pirma būtina turėti tuos nepriklausomus išorinius vertintojus. E, taip pat to reikia ir dėl didesnio subsidiarumo užtikrinimo. Tad iš esmės turiu pasakyti, kad aš esu už tai, kad sistema būtų peržiūrėta. Ir manau, kad reikia specialios darbo grupės, specialių pajėgų, kurios stebėtų uh, vystimosi ir aplinkosaugos politiką. Čailės. Dėkoju, ponė Čaildas. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už nuomonės projektą. Noriu pasakyti, kad poveikio vertinimai turėtų būti nepriklausomi, tai dar svarbiau įsigaliojus Lisabono sutarčiai dėl įvairių priežasčių, skaitant ir uh, geros kokybės teisės aktų rengimą. Taigi aš noriu pakalbėti apie pagrindinius principus, kuriais vadovaujasi SND frakcija. Poveikio vertinimai yra pagrindas priimant teisės aktus ir čia nereikėtų pažeisti politinės atsakomybės e, teisės aktų rengimo institucijose principo. Taip pat reikia atsižvelgti į socialinės veikatos ir e, kitas sistemas. Be kita ko, e, Vertinant įvairius pasiūlymus, reikia suvokti, kad vieni jų yra paprasti, kiti labai sudėtingi. Kai kurių pasiūlymų rengimui prireikia daug laiko, kitus parengti galima labai greitai. Taigi būtų gaila, jeigu tokia procedūra būtų privaloma visiems e, teisės aktams. E, reikia konsultuoti su valstybėmis narėmis. Žinau, kad Junktinėje karalystėje, Švedijoje ir Vokietijoje yra išorės e, institucijų e, patikros galimybė. Taigi reikia pasitelkti šių valstybių e, patirtį. Nepriklausoma poveikio vertinimo institucija užtikrintų, kad procese dalyvautų įvairios organizacijos organizacijos, kad jų interesai būtų deklaruojami ir išvengta interesų konflikto. Kad tik po to, kai bus. E, kad, kad nebūtų taip, kad tas konfliktas būtų deklaruotas tik po to, kai jau atsirado tam tikra žala. Taigi parlamentui siūlyčiau E, atidžiau pagalvoti apie vieno ar kito projekto atmetimą arba patvirtinimą. Čia galbūt nereikėtų akcentuoti tokių radikalių sprendimų, reikėtų daugiau kalbėti apie politinę atsakomybę. Ir atsakomybę priimant sprendimus. Taigi dar kartą dėkoju pranešėjai už nuomonę ir nekantri laukiu tolimesnio bendradarbiavimo. Ačiū. Satohasi. Kiitoksia, puheenjohtaja. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už jo nuveiktą darbą. Ir kaip jau S ir D frakcijos atstovė minėjo, aš norėčiau akcentuoti, kad poveikio vertinimai niekada negali išstumti politinių sprendimų. Poveikio vertinimai turėtų pagerinti informacijos pagrindą. Tai yra ta pagrinda, kurio remdamiesi mes priimame sprendimus. E, Jūri pranešėja ponia Nibler savo darbo dokumente išskiria tris esminius punktus. Ir man atrodo, kad būtent juos reikia akcentuoti ir mūsų nuomonėje. Visų pirma, e, reikia pabrėžti, kad poveikio vertinimai yra pagalbinė priemonė priimant politinius sprendimus, tačiau jo, jie niekada negali pakeisti politinių sprendimų. Ir poveikio vertinimai niekada negali stabdyti politinių sprendimų, nekalbant jau apie tai, kad juos būtų galima naudoti tam, kad būtų užkirstas kelias kažkokiems politiniams sprendimams. Taigi, kitaip sakant, įstatymų leidėjas turi teisę ir valdžią e, tą e, tą teisę, e, e, kuri leidžia jam kurti teisėkuros aktus. Taip pat pranešėja penktame, penktoje dalyje kalba, kad turi būti daroma privaloma naudos ir kaštų analizė, kur būtų aiškiai išskiriamos visos, e, visi privalumai ir trūkumai susiję su kaštais. Iš tiesų, tai prieštarauja tam, ką siūlo ponė Nibler. Dėl to aš e, dėl šio klausimo būčiau vis tik linkusi pritarti poniai Nibler. Yra daug įvairių e, temų, kur negalima tiksliai įvertinti kaštų ir naudos. Aišku, būtų puiku, jeigu būtų įmanoma tą padaryti, bet tai ne visą laiką yra įmanoma. Ir jeigu nauda, pavyzdžiui, yra matuojama e, visuomenės sveikatos kažkokiais matais arba aplinko, poveikio aplinkai, tai tuomet yra tikrai labai sunku ją nustatyti. Ir e, pavyzdžiui, toksai nesenas pavyzdys yra e, tai, kaip buvo daromi poveikio vertinimai dėl teisės aktų E, kuomet nebuvo aiškiai išriškinta alternatyvių medžiagų nauda. E, dar sunkiau būtų atlikti poveikio vertinimą, kalbant apie poveikį biologiniai įvairoviai. Niekas negali įvertinti kaštų, finansinių kaštų, e, kurie reikalingi tam, kad būtų išsaugota kažkokia biologinė rušis. Lygiai tas pats galioja ir žmogaus gyvenimui. Tačiau mes tarsi bandome išskaičiuoti finansinę kažkokią tai vertę, tačiau niekas negali pasakyti, ar ta vertė yra tiksli. Kalbant apie kaštų ir naudos analizę, visuomet e, tam tikri dalykai yra atliekami tarsi kaip ir iš akies ir čia reikia atsižvelgti į kokybės faktorių. E, septintame punkte ponas Kelinen siūlo, kad parlamento komitetai, jeigu yra daromi kažkokie esminiai pakeitimai, visuomet e, inicijuotų poveikio vertinimus. Tai taip pat prieštarauja tam, ką e, jūri komiteto e, darbo dokumente siūlo ponė Nibler, nes e, pono Kellenin pasiūlymas galėtų įtakoti įstatymų leidėjo laisvės praradimą. Taip pat ponas Kellenin cituoja institucinius susitarimus tačiau atrodo, kad jis neįsigilina į tai, kas buvo sakoma tose tarp instituciniuose susitarimuose, nes juose sakoma, kad jeigu įstatymų leidybos organai e, priima svarbų teisės aktą, tuomet yra įmanoma atlikti e, poveikio vertinimą, tačiau poveikio vertinimas niekuomet e, nėra privalomas. Aišku, būtų gerai, jeigu būtų įmanoma e, atlikti visą tai nepribojant savo laisvų, tačiau mes prisiemame per nelik daug įsipareigojimų. Taigi svarbu yra tai, kad mes atrastume tinkamą pusiausvyrą tarp pono Kellenan pageidavimų ir e, tarp gerų politinių sprendimų, kurie e, kur, kurie būtų grindžiami politinė laisvė, kuri yra svarbi demokratijoje. Dėkoju toliau Vitorijo Prodi. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Kalanen už darbą ir pasakyti, kad esu šiek tiek sutrikęs kai ko nesuprantu, juk ES turi įvairių priemonių, kurias, manau, reikėtų a, pasitelkti prieš kuriant naujas. Paaiškinsiu, kodėl taip manau. Europos komisija yra atsakinga už E, techninius tyrimus jungtinių mokslinių tyrimų centre. Ir šis centras priklauso tiesiogiai nuo komisijos. Jis atlieka mokslinių tyrimų funkcijas ir teikia pagalbą komisijai. Komisijai kaip vykdančiai institucijai ir kaip teisės aktų pasiūlymus teikiančiai struktūrai. Taigi jau turime struktūrą, e, kurią aš tikrai labai teigiamai vertinu. E, šis centras užsima labai pažangiais tyrimais. Be kita ko turime ir kitų agentūrų, institucijų, čia paminėtina EFSA agentūra. Štai apsilankę joje mes uh, primiktinai reikalavome, kad e, jos valdybos nariai būtų visiškai nepriklausomi. Taigi, prieš užsakydami išorės pagalbą mes turėtumėm pasinaudoti turima agentūrų ir institucijų sistema. Aišku, prieš tai užtikrinant, kad e, ji būtų visiškai nepriklausoma. Pavyzdžiui, nepamirškime Kopenhagoje įsikūrusios aplinkosaugos agentūros veiklos. Ši agentūra turi savo infrastruktūrą ir yra labai profesionali, mano vertinimu nepriklausoma. Aišku, galime šį klausimą e, dar panalizuoti, tačiau uh, Manau, kad e, agentūros darbuotojai yra nepriklausomi profesionalai, kurie jau ir taip yra atsakingi už poveikio vertinimus. Taigi, noriu pasakyti, kad pirmiausia turime pasinaudoti turimomis priemonėmis, o paskui spręsti, ar reikia papildomų vertinimų. Kila klausimas, ar galėsime rasti profesionalų už Europos komisijos ribų. Galbūt geriau jų ieškoti Kopenhagos aplinkosaugos agentūroje. Taigi, apibendrindamas, pasakysiu, kad prieš pradėdami renkti e, ir steigti išorės organizacijas, mes turėtume pasinaudoti turimomis priemonėmis, dirbti su esamomis agentūromis, jei jos yra pakankamai nepriklausomos, kokios jos ir turėtų būti. Mes nuolat akcentuojame jų nepriklausomumo poreikį agentūrų valdybos nariai turėtų būti visiškai nepriklausomi. Taigi įvertinkime, ar taip iš tikrųjų yra. Nekvestionuojamas šių o, narių profesionalumas. Taigi galbūt per šias organizacijas reikėtų dirbti, rengiant poveikio vertinimus. Aišku, jeigu atsiranda kažkokių uh, abejotinų, sudėtingų klausimų. Mes turėtume pasinaudoti ir parlamento nariais, jų patirtimi. Bet ne visada būtina būtų tai daryti. Parlamentas turėtų turėti galimybę uh, dalyvauti sprendimo procese, jei tie sprendimai yra priimami dėl labai jautrių, subtilių dalykų. Taigi kartu su valdyba bei agentūrų ekspertais parlamentas turėtų turėti galimybę dirbti ir tokiu būdu mes uh, sukurtume tam tikrą agentūrų sistemą, nes dabar agentūrų e, tiesiogiai ir netiesiogiai dirbančių su aplinkosaugos klausimais yra nemažai. Ir aš manau, kad tokiu būdu pasitelkę agentūrose dirbančius aukšto lygio profesionalus mes galėtume pasinaudoti skauptą patirtimi agentūros savo ruoštų galėtų e, savo darbą suorganizuoti taip, kad parengtų konkrečius poveikio vertinimus. Tikrai manau, kad ES tokių e, pažangių žmogiškų išteklių jau turi ir e, suteikime savo galimybę jais pasinaudoti. Bet visų pirma, išsiaiškinkime, ar a, tie profesionalai yra pakankamai nepriklausomi. Ačiū. Ja, grazie. Ten, uh... Äh, Dėkoju. Radvilė Morkūnaitė. Ačiū pirmininkė. Dėkoju tiem kolegom, kurie dirba prie šito labai sudėtingo klausimo. Iš tikrųjų labai kompleksinis, susidedantis iš daugybės dalių ir, ir, ir faktorių. Uh, Ir kalbant bendrai apie poveikio vertinimo principą įgyvendinimo teisėkoros procese, norisi išskirti ir vieną iš šio rušių, tai yra poveikio aplinkai vertinimai, tai yra nepamiršti aplinkos e, teisės. Ir kalbant apie nagrinėjant poveikio vertinimą, tai yra tų teisės aktų e, poveikio vertinimą, turėti minti jo įtaką ir poveikio aplinkai vertinimui. Ir tie principai, apie kuriuos mes kalbame, pamatiniai apie nepriklausomumą ir objektivumą, jie turėtų būti vedantis, nes iš principo, na, bent jau mano supratimu, nuo to viskas ir prasideda. Tai yra tai, kad ES piliečiai arba kiekvienas žmogus susiduriantis su e, tam tikra ūkinė veikla vykdoma jo aplinkoje, jisai tikisi, kad ta veikla bus vykdoma nepriklausomai ir objektyviai. Tai čia jau yra rezultatai to, ką, kas, kas išplaukia iš teisės aktų ir teisinio reguliavimo. Ir aš manau, kad ta žinia pasiusta ir ES piliečiams apie tai, kad, kad mes tengiamės įtvirtinti to nepriklausomumo ir nešališkumo principą, jinai būtų be galo svarbi. Tai kalbant apie, apie daugybę dalykų, apie tą ūkinę veiklą, kuri vykdoma energetikos sektoriuje ar, ar kitose sektoriuose, E, nes kol kas situacija tokia, kad e, e, įmonė, kuri vykdo, kuri užsako tyrimą, jinai tarytum save pateisina. Ir tai, ką jūs pirmininkė minėjote apie tam tikro dokumento, ar, būt, arba, ar tai būtų veiklos pateisinimas, jis iš esmės egzistuoja. Ir, ir, ir dažnai žmonės yra tikrai nusivylę ir ieško to e, teisingumo, kaip, kaip, kaip žodžiu, sukontroliuoti tuos, tarkim, ne, ne visiškai teisingus veiksmus. Todėl aš manau, kad e, jeigu atsirastų mano jau minėti objektivumo ir nešališkumo principai vertinant pradedant bet kokius teisės aktus ES, mes galėtumėm eiti tolyn ir kalbant apie to, tą patį poveikio aplinkai vertinimo direktyvą, kad e, joje būtų įtvirtinti tie pamatiniai principai. Ja, vielen Dank. Äh, dann möchte ich die Dėkoju, dabar norėčiau suteikti žodį komisijai, kad ji pasakytų savo nuomonę. Steven Wrights yra komisijos atstovas, kuris yra atsakingas už šią temą, prašau. Uh, uh, Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, turiu pasakyti, kad komisija taip pat įsipareigojus rengti geros kokybės poveikio vertinimus, todėl mes sveikiname šią nuomonę. Ką mes darome per poveikio vertinimus? Nagrinėjame socialinį, ekonominį poveikį, kitus poveikius ir visus juos nagrinėjame integruotų būdų, stengiamės pažiūrėti į visą galimą poveikį. Manau, kad problemų kyla dėl to pasiūlymo dėl išorės stebėtojų arba išorės dalyvių valdybose. Kodėl mūsų nuomonė tai netinkama? Visų pirma, todėl, kad tokia valdyba turi būti nepriklausoma pusiausvėros atžvilgių ir joje turi būti tiek iš verslo atstovų, tiek iš tam tikrų direktoratų atstovų. Ir mums kyla nuogastavimų, jei valdyboje bus žmonių iš išorės, tai prarasime pusiausvyrą pavyzdžiui, žiūrinti valstybės narės, e, buvo daroma nuoroda į valstybių narių nepriklausomas institucijas. Turiu pasakyti, kad valstybėse narėse tos institucijos dažnai nėra tokios jau nepriklausomos, jos koncentruojasi į savo tikslus ir savo interesus. Būtent todėl mes ir nelabai pritarėme tam išorės eksperto arba žmonių iš išorės traukimų valdybas. Toliau, institucinė prasme labai svarbu, kad e, direktoratų nariai paskiriami dirbti nepriklausomai savo darbą, tačiau vis dėlto jie dirba kartu su komisija ir viskas turi būti tikrinama pagal komisijos procedūras ir prieš tvirtinant tam tikrus aktus turi būti atliktas jų vertinimas. Ir institucinė prasme labai sunku suprasti, kaipgi vertinti, kas yra tie išoriniai E, nariai, netgi pavyzdžiui, kaip parlamento narius tokiais atvejais reikėtų vertinti ir atrodo, kad visai būtų nelogiška įtraukti kažką iš išorės į vidinės procedūras paminėsiu susitarimo projektą dėl santykių tarp Europos parlamento ir Europos komisijos. Ir jame yra pasakyta, kad komisija turi užtikrinti, jog poveikio vertinimai atliekami jos atsakomybėje ir laikantis skaidros procedūros, kuri užtikrina, kad būtų parengtas nepriklausomas poveikio vertinimas. Būtent to nereikėtų pamiršti. Komisija laikosi savo vidaus procedūrų ir užtikrina, kad jos būtų teisingai vykdomos. Tačiau, pasakęs tai, taip pat turėčiau pritarti ir tam, ką Michael Callanan sakė. Tai yra dėl tam tikro imko įtraukimo į procesą, kad IMCO turi peržiūrėti taip pat Europos komisijos poveikio vertinimus ir pareikšti savo nuomonę ir mes tikrai pritartumėm tokiai, na, priežiūrė arba tokiai kontroliai, sakykim, ir tikrai mums tai visai patiktų. Taip pat sveikintinas yra ir Europos parlamento ryštas ir įsipareigojimas atlikti poveikio vertinimus dėl tam tikrų esminių pakeitimų bendraujant su suinteresuotom šalim, šiuo atsakymu paaiškėjo, kad kol kas tai yra viena iš spragų, nes mes paruošiam poveikio vertinimus, persiunčiam juos, tada yra lik ir siūlomi jų pakeitimai, tačiau nelabai aišku, kokios bus tų pakeitimų pasiekmes. Toliau, kalbant apie agentūras. E, Europos aplinkos agentūra geras pavyzdys, ji labai profesionali, nepriklausoma, ir labai dažnai jie tikrai komentuoja tą poveikio vertinimo procesą ir šio proceso e, metu mes daug konsultuojame su suinteresuotom šalim ir su Europos aplinkos agentūra taip pat. Tačiau ši institucija nėra ta institucija, kuri būtų pajėgi atlikti kokybės patikrinimą ir kuri galėtų tikrinti komisijos vidinių procedūrų metu atliekamus poveikio vertinimus. Ačiū. Ja, e, Linda. Gerai, Linda dar turi papildomą klausimą, prašau. Sureaguoti norėčiau. Pirmas. Nežinau, kaip ten su IMCO, bet ar komisija būtų pasirengusi pristatyti savo poveikio vertinimus komitetui? Per koordinatorių posėdį apie tai kalbėjome ir kaipgi mes dirbam. Vyksta pirmas svarstymas, pranešėjas pristato dokumentą, šešėliniai pranešėjai pristato, o paskui komisija komentuoja pakeitimus. Tačiau, man atrodo, kad svarbiausių teisės aktų atveju gerai būtų, jei komisijos atstovai atvyktų ir pristatytų juos komitetui ir tuomet būtų gerai labai išgirstumėm informacijos apie poveikio vertinimą. Taip pat būtų gerai, jeigu komisija pasakytų, kodėl tam tikrus pasiūlymus atmetė, bet kitusgi priėmė. Tad nežinau, ar jūs, jūsų atstovai vyksta į kitus komitetus ir ten pasisako, ar ne. Kokia yra procedūra? Podi. Viktorija Prodė. Pirmą reakciją. Ačiū, pirmininkė. Taip pat norėčiau reaguoti tai, kas buvo pasakyta. Manau, tikrai na, galėtume susitarti su komisija. Akivaizdu, kad komisija turi savo struktūras, savo sistemą ir tikrai na, tą sistemą reikia panaudoti. Taip pat reikėtų nepamiršti ir aplinkos, tiksliau poveikio aplinkai vertinimo, kuris yra bendro poveikio vertinimo dalis. Taip, tam tikros institucijos galėtų būti nepriklausomos arba jom reikėtų padėti tapti nepriklausomomis. Aš tikrai nemanau, kad pavyks rasti ką nors geresnio nei Kopenhagos agentūra. Uh, nes ji turi geriausią kompetenciją. Tai yra profesionali agentūra aplinkos apsaugos atžvilgių ir, man atrodo, reikėtų daugiau dėmesio skirti būtent šiai agentūrai ir skatinti ją e, kurti ryšius glaudesnius su kitom agentūrom, tokiom kaip pavyzdžiui Helsinkio agentūra, cheminių medžiagų agentūra arba EFSA Ir tokiu būdu galima būtų reaguoti į tą egzistuojantį poreikį atlikti nepriklausomus poveikio vertinimus. Na, galbūt ne visi tokie vertinimai būtų šimtų procentų nepriklausomi, bet jie būtų itin aukštos kokybės ir profesionaliai atlikti. Jei kiltų kažkokių ypatingai svarbių klausimų, tai tokių klausimų atveju visuomet egzistuoja kita alternatyva, tai yra į procesą įtraukti parlamentą. Jeigu atrodys, kad tai būtina ir jeigu tai tikrai bus itin jautrus ir svarbus klausimas, tai tuo met jau parlamentas galėtų kreiptis į kažką iš išorės ir įtraukti tuos žmonės į procesą. Kai kalbame apie aukštos kvalifikacijos profesionales agentūras, tokias kaip Kopenhagos agentūra, žinome, kad jos yra, žinome, kokios jos profesionalios ir mes turėtumėm jas įtraukti į procesą, turėtumėm jas panaudoti. Taigi, mano nuomonė, reikėtų raginti agentūras vystytis, sakykime taip, tobulėti ir tapti vis labiau kokybiškom, vis labiau nepriklausomom ir pasinaudoti tų agentūrų paslaugomis. Na, o jei reikia, kaip sakiau, galime kreiptis į ekspertus iš, iš išorės. Komisija, ar norit sureaguoti? Ačiū, pirmininkė. Dėl pirmo klausimo, ar komisija atvyks ir pristatys poveikio vertinimus? Taip. Atsakymas taip. Jei pakviesite, mielai atvyksime, viską pristatysime, paaiškinsime. Toliau dėl agentūrų. Taip, aplinkos agentūra yra nepriklausoma, profesionali agentūra. Mes su jais konsultuojamės, užduodame jam klausimus, taip pat kreipiamės ir į e, cheminių medžiagų agentūrą ir klausėme jų, kaip bus tais pasiūlymais, kurie gali juos įtakoti ir taip toliau. Tačiau mes tikrai nenorėtumėm, kad tos agentūros kokybiškai tikrintų komisijos pasiūlymus arba uh, poveikių vertinimus. Tai mums netrodytų geriausia procedūra. Kodėl? Todėl, kad tai yra išorės agentūros. O antra, todėl, kad jos nėra neutralios agentūros, o mūsų nuomonė, jeigu jau kažkas ir peržiūrėtų mūsų darbą, tai turėtų būti daroma neutraliai, tai turėtų būti neutralios agentūros, neutralios institucijos arba asmenys. Taigi, norint pasiekti to neutralumo, reikia, kad į procesą įsitrauktų visi atitinkami e, generaliniai direktoratai, visi suinteresuoti generaliniai direktoratai ir jie visi kartu galėtų užtikrinti tą neutralumą. Na ir diskusiją baigs pranešėjas. Ką galite pasakyti dėl to, ką išgirdote? Thank you, uh, Ačiū, pirmininkė. Porą pastabų, reaguojant į tai, ką išgirdau. Na, aš su komisija nesutariu tam tikrais aspektais. Kaip jau buvo pasakyta, poveikio vertinimo valdyba jau egzistuoja komisijoje, tačiau ją sudaro įvairių generalinių direktoratų iš komisijos atstovai, o ašgi siūlau, kad ta valdyba taip pat turėtų turėti ir nepriklausomų narių iš išorės, kurie būtų paskirti tą valdybą. Taip, aš suprantu tai, ką sakė komisija, kad dabar tie valdybos nariai yra iš skirtingų direktoratų, jie lik ir neutralus, lik ir nepriklausomi, tačiau nėra atstovai iš išorės. Ir man atrodo, kad reikėtų įtraukti narius iš išorės, nes jie nebūtų tokie atsakingi, nebūtų priklausomi nuo komisijos, sakykim, taip. Ir būtų gerai paskirti į valdybą ir žmonės iš išorės. Tikrai tai neturėtų būti parlamento nariai, tai būtų negerai, tai turėtų būti asmenys, kurie nepriklauso ne vienai institucijai. Ir dar vienas dalykas. Reaguosiu į tai, ką sakė ponia Hasi ir kiti kolegos. Aš jokių būdų nebandau apriboti valstybių narių e, galimybių keisti teisės aktų. Aš tiesiog sakiau, kad mes negalime primiktinai reikalauti, kad komisija nuolat renktų išsames e, kaštų bei naudos ataskaitas ir poveikio vertinimus dėl visų įvairiausių procedūrų ir taip toliau. Uh, Todėl kai kuriais klausimais, kai kuriais atvejais ir kai kuriais pakeitimais, dėl kai kurių pakeitimų, mes turime išsiaiškinti, kiek kas kainuoja ir kokį tai darys. Poveikį turime viską išsiaiškinti. Taip, aš sutinku, kad yra socialinio aplinkos, sauginių sveikatos tam tikrų principai, kuriuos reikia atsižvelgti, bet visą tai turime išsiaiškinti ir turime paaiškinti prie tam tikrų teikiamų pakeitimų. Ir reikia tiesiog tam tikrais atvejais prieš teikiant pakeitimus arba keičiant kažką iš esmės išsiaiškinti, kokios bus to pakeitimo pasiekmes ir atsižvelgiant į tai priimti gautinį sprendimą. Tad pirmininkė tiek būtų iš mano pusės ir aš su nekantrumu lauksiu pakeitimų, kuriuos pateiks komiteto nariai. 15. Taip, rugsėjo 15 diena iki pietų yra pakeitimų pateikimo terminas. Atsiprašau, 13 rugsėjo 12 valanda. Dėkoju visiems dalyvavusiems diskusijoms. Atrodo, kad kitas įdomus punktas bus Europos aplinkos baudžiamojo teismo įsteigimo pristatymas ir taip pat e, Belgijos pirmininkaujančios valstybės tam tikrų atstovų e, jų programos pristatymas. Taigi, tą nagrinėsime šiandien po pietų, susitikę 15 val. dabar rytinis mūsų postis baigtas.